dalyvius. Prašom susėsti. Bueno, vamos a pasar a segunda Dabar siūlau pereiti prie kitos, dar, kito darbo tvarkės punkto mūsų iniciatyva, mūsų pačių iniciatyva parengto pranešimo projekto skirto kovai su priekyba žmonėmis ES išorės santykiuose nedvelsdama suteiksiu žodį poniai Logbiller, autoriai šio pranešimo. Ir e, data, iki kurios galima pateikti pakeitimus, yra kovo 11 iki 12 valandos. Dabar e, tema šio pranešimo tai nėra vien tik tai mūsų pakomitečio išimtinė kompetencija nes mes kalbam apie moterų e, išnaudojimą, moterų teisų nepais, nepaisimą ir apskritai kitus dalykus, kuriuos aptarinėja ir kiti komitetai. Pone Lobiler. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuo pat pradžių pasakysiu dabar. Gaila, kad šio pranešimo projekto įvairios kalbinės versijos Tik tai vakar buvo išsiuntinėtos šešėliniams pranešėjams ir kitiems. Nes, e, aišku, po tų mūsų pirmo pasikeitimo nuomonėmis mes turėsim detaliau apdarinėti klausimą. Na, o dabar norėčiau tik tai atkreipti dėmesį į svarbiausius šio reiškinio e, aspektus ir po to paaiškinsiu, kaip aš parengiau pranešimą. Kova su priekyba žmonėmis tai reiškia pažeidžiamų žmonių išnaudojimą siekiant pelno. Kalbam apie seksualinį išnaudojimą, apie vergovę, organų pardavinėjimą. Greta kovo, greta priekybos kartu e, pelnosi e, kiti asmenys pasinaudodami sukčiavimu, apgaudinėjimu, e, kartu suteikdami tam tikrą būstą ir panašiai. Tad būtent čia perskaičiau visą kovos su priekybos žmonėmis, tai yra priekybos žmonėmis savoka, kaip jie apibrėžiama jungtinėse tautose. Tad ta savoka apriepia iš esmės įvairius priekybos žmonėmis aspektus. Priekyba žmonėmis tai yra viena didžiaus, vienas didžiausių žmogaus teisų pažeidimų, nes žmonės paverčiami prieke. Pagal pasaulio E, pasaulio vergovės vadinamą indeksą, iš vis yra maždaug 55 milijonai žmonių patekę į tas pinklės ir priekyba žmonėmis tai pati pelningiausia veikla pasaulyje. Mūsų iniciatyvos pranešime dėmesys skiriamas e, į šį klausimą e, tiek, tiek priekyba žmonėmis, e, tai yra vertinant visais pavydalais ir kartu čia aptariamas tas reiškinys visuose pasaulio regionuose. Tik tai suprantama, mes negalim minėti visų atvejų, mes tik tai tiesiog minim tokias tendencijas atskiruose regionuose. Dabar reikėjo daugiau kaip metų, kad apsispręstume parengti uh, šį pranešimą prieš maždaug kaip metus, daugiau kaip metus buvo klausimai, o 2016 metais jau turės e, būti peržiūrima Europos Sąjungos e, strategija būtent kovos su priekyba žmonėmis. Tad e, vėlgi mes dar turim laiko irgi įsilieti iš ES politikos ir strategijos peržiūrą. Pranešimo projekte aš išdėščiau, aš minėjau svarbiausias priekybos žmonėmis tendencijas, miniu tokias problemas kaip įstatymų nebuvimą, dėl traukimo atsakomybėn, kartu tai, kad e, traukiama atsakomybėn ir baudžiama labai lietai. Toliau yra skyrius, kur kalbama apie šio reiškinio ekonominį poveikį nes reikia suvokti, kur pinigai keliauja, pinigai gauti e, iš šio verslo. Tad mes aptarėm tiek paklausą, tiek pasiūlą. E, pa, pelnas e, tikrai turi, iš, iš šių nusikaltimų turėtų būti deramai įvertinamas. Toliau kitam skyriui kalbam įvairius priekybos E, įvairius pavydalus vaikų, sakykime, išnaudojama seksualiniams tikslams, organų pardavimai ir panašiai. Ir toliau čia mes e, skiriam specialų skyrių tam, kaip būtų galima geriau keistis gerąją praktiką ir geriau bendradarbiauti su nevyriausybinėm organizacijom. Yra skyrius skirtas aukų teisėms, žalos atlyginimui, uh, E, aukų teisėms, e, prieimas prie teisingumo, teis, tinkamos paramos, tokios kaip e, sveikatos, ekonominės paramos, socialinės paramos. Ir paskutinis skyrius pranešime mini, aiš, mini būtent ES politiką, jos priemonės, ypač išorės ryšių politiką ir mes dabar pateikėm keletą rekomendacijų, kaip reikėtų peržiūrėti prioritetinių vadinamųjų šalių sąrašą, nes dabar tos taisyklės labai tokios grėmėsdiškos, jeigu šalis įrašyta į sąrašą, tai labai sunku ją išbraukti. Ir, kaip jau sakiau, jūs beje pirmininkė tai paminėjot, mes kartu su Lybe ir FEM E, komitetais rengiam šį pranešimą, nes tai pagal e, darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį. Buvau pirmą kartą susitikusi su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais tiek FEM komitete, tiek Lybe ir jie sakė, kad dėl šio pranešimo e, bus, jų, dėl jų pranešimų bus balsuojama atskirai. Tad vėlgi kai renksit pakeitimus, tai e, nepamirškit, kad tie pakeitimai bus susiję tik tai su mūsų rūpima, e, mums rūpima dalim. Tad mes turėtume, rengdami pakeitimus, e, dėmesį sutelkti į, sakykime, tokius dalykus kaip lyčių neligybė, smurtą prieš moteris, kitais klausimais, tai kitais žodžiais tariant, į dalykus susijusius su moterimis be to mm, priekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais. O lybė kalbės daugiau, domėsis e, policijos bendradarbiavimu ir jiems pavaldžiais klausimais, tam, kad būtų galima tikrai laikytis darnesnio ES požiūrių į baudžiamojo persekiojimo klausimus Kaip žinau, kaip suprantu, ir Envi komitetas parengs nuomonę, jos um, autorius bus ponas Mikolačič ir, kaip žinau, ten daugiausia bus kalbama apie priekybą žmogaus organais. Dabar iš to pirmo sustikimo su šešėliniais pranešėjais e, matau, kad e, mes tikrai sutarim, nemažai klausimų, kartu su šešėliniais pranešėjais sutarėm, matau Libę komiteto šešėlinę pranešėją ir vyks kitas, kitas kartu susitikimas su e, kito komiteto e, šešėliniais pranešėjais. Tad mes turėtume turi, vengti dubliuoti darbus. Na ir per pastaruosius metus aš šiaip jau nemažai susitikinėjau su pilietinės visuomenės organizacijomis, ILO, tarptautinės darbo organizacijos, kitų tam tikrų tarptautinių organizacijų ir struktūrų atstovais. Tad tiek norėjau pasakyti nuo savęs, o dabar laukiu jūsų pasiūlymų ir pastabų. Dabar EPP frakcijos vardu šešėlinė pranešėja. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, nes pranešimo projektas iš tikrųjų labai logiškai parengtas, sistemingas požiūris atsispindi į, ko, į priekybą žmonėmis ir vėlgi pats tas pranešimo parengimo būdas tikrai geras. Kai kalbam apie priekybą žmonėmis, tai kalbam apie tarpvalstybinį nusikaltimą ar nusikaltimus. Ir suprantama, čia neišvengiamai bus ryčių, kurios mums rūpi kiek, tiek ir kitiems komitetams. Kita vertus, priekyba žmonėmis, tie jos klausimai e, tinkamai e, būtų, tinkamai būtų galimi spręsti tik jei parlamento įvairūs komitetai bendradarbiaus. Deja, mes dar nebuvom susitikę konkrečiai su kitais, e, kitų komitetų atstovais, bet e, aišku, aišku, e, bus kartu tikiuosi, kad kartu su lybe komitetu mums pateiks pavyks pateikti pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti policijos bendradarbiavimą e, tarp valstybių narių ir kartu bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis. Aš norėčiau gauti daugiau informacijos iš pranešėjus apie tai, kaip jums pavyko susitarti su kitais komitetais. Nes, kaip supratau, jūs norit, kad mes neteiktume pakeitimų dėl tų klausimų, kurie pavesti FEM komitetui, sakykime, aptarinėti. Tai jūs manot, kad gal FEM komitetas teiks pasiūlymų e, dėl priekybos žmonėmis e, su lytimis susijusių klausimų ir čia santykiuose, sakykime, su trečiosiomis šalimis ar kaip? Ar tas aspektas tiesiog bus aptarinėjamas? iš vidaus reikalų požiūrio. Tai svarbu mums suvokti, nes mes tikrai nenorim, kad būtų daug labai pakeitimo pasiūlymų, kuriuose tas pats buvo siūloma. Ir mes nenorim čia sukurti tam tikros įtampos, e, neigiamų santykių su kitais komitetais Tai gal galėtumėt paaiškinti, kaip jūs įsivaizduojat, kaip jūs planuojat tą tokį bendrą darbą su kitais komitetais. Ir kai susitiksiu su kitų komitetų šešėliniais pranešėjais pasikalbėjusi, aš tada jau aiškiai žinosiu, kokių pakeitimų aš pati galėsiu pateikti. Bet aš čia laukiu tikrai gero darbo, toliau dirbant su pranešimu ir tikrai e, laukiu dabar tų susitikimų su šešėliniais pranešėjais, nes tai yra vienas svarbiausių pranešimų, su kuriais dirba mūsų pakomitetis. Ačiū, kalbu Endikristi vardu. Mm, kuri negali, negali dalyvauti šiandien. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė Lokmilė už tai, kad parengė puikia, puikų pranešimą. Priekyba žmonėmis e, yra ne tik problema, kurią reikia spręsti, bet nusikaltimas, kurį reikia stabdyti ir tam reikia globalaus sprendimo vyriausybės, e, mokslinė bendruomenė, pilietinė visuomenė turi įsitraukti šį procesą. Vyriausybių vaidmuo yra esminis, nes joms tenka ypatinga atsakomybė užtikrinant įstatymo viršenybę. Ir reikia skirti būtinus teisinius teisės saugos išteklius ir užtikrinti žmogaus teisų laikymasi ir kiekvieno žmogaus orumą. Svarbus bendradarbiavimas tarptautiniu mastu, kad būtų kovojama su priekyba žmonėmis. Mes taip pat e, norėtume, kad e, būtų patobulinta teisinė sistema ir praktika susijusi su kova, su priekyba žmonėmis ir kad e, būtų taip pat atsižvelgta į ekonominį kontekstą ir kad vyriausybės keltų reikalavimus verslo įmonėms susijusius su E, žmogaus teisų principais, e, tai taip pat turėtų būti svarbus elementas užkertant kelią priekybai žmonėmis. Ir bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis būtina tai kelti kaip vieną svarbiausių sąlygų. Taip pat būtina mm, paminėti tokius e, aspektus kaip prostitucija, seksualinis išnaudojimas Du komitetai, Libe ir FEM, yra įtraukti į darbą su šiuo pranešimu ir e, tose komitetuose taip pat e, yra svarstomos e, šios dvi problemos. Daugybė prekybos žmonėmis aukų dirba priverstinį darbą ir moka skolas vadinamas ankstesnių uh, kartų skolas taip pat ir namų darbuotojų e, pavertimas vergais, sakykime, yra viena tokių darbinio išnaudojimo formų. Tokio išnaudojimo aukos yra be galo pažeidžiamas. E, aš teiksiu pakeitimus susijusius su šiais paminėtais aspektais, kad prisidėčiau prie šio pranešimo patobulinimo. Ačiū, ponė Weber. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už darbą. Nenustabu, kad pranešimas parengtas puikiai, žinau, kokie svarbus jai žmogaus teisų klausimai. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad priekybė žmonėmis yra mūsų amžiaus maras. Ir aš galiu tik prisiminti, kad prieš du dešimtmečius Buvo taip sunku kalbėtis e, su žmonėmis įvairiose institucijose apie priekybą žmonėmis. Tikrai jie nesuprato ir neįsigilino į šią problemą, bet dabar mes gyvename pasaulyje, kuriame ši siaubinga praktika yra ko gero pelningiausia pasaulyje. Ji yra pelningesnė nei bet kokia kita e, priekybos, taip pat nelegalios priekybos rušis. Taigi tikrai šis klausimas nusipelno mūsų dėmesio, mūsų pasišventimo. Turime galvoti apie baises pasiekmes, ekonominį ir socialinį poveikį, kurį e, ši problema daro ir tai reikalauja globalaus atsako ir kovos su šaknimis paties šio reiškinio. Šiame parlamente yra įprasta, kad e, pagal 54 straipsnį įvairius komitetai dirba rengiant pranešimą. Turi tam tikrų teigiamų aspektų šį praktiką, bet tai gali sukelti taip pat tam tikro persidengimo ir painiavos. Todėl aš manau, kad reikėtų apie tai pagalvoti rengiant šį pranešimą. Manau, kad labai svarbu mums taip pat naudoti aiškes terminų savokas, e, aiškes savokas ir vengti dviprasmybių. prasmybių nes realybė nuolat keičiasi ir mūsų pranešimas turi būti aktualus. Pavyzdžiui, Palermo protokolo apibrieštis. Aš manau, kad e, ši savoka atspindi realybę tų laikų, kai protokolas buvo priimtas ir e, jis neapima vaikų kareivių, pavyzdžiui, kurie taip pat yra priekybos žmonėmis aukos, nors mūsų pranešėja mini projekte tuos e, skaičius kuriuos turime šiandien, tai yra apie 300 tūkstančių. Aš taip pat manau, kad mes turėtume mm, stengtis vengti bet kokios painiavos tarp migrantų gabenimo ir priekybos žmonėmis. Aš puikiai suprantu, kad gabenami migrantai taip pat yra pažydžiama žmonių kategorija ir jie gali tapti taip pat priekybos žmonėmis aukomis. Tačiau reiškiniai nėra tapatus. Tai yra problema, su kuria aš dirbu jau daugelį metų ir nebūtinai matau sprendimą. Bet man tikrai nepatinka dviprasmiškumas. ir painiamas prostitucijos ir kitų seksualinio išnaudojimo formų. Pirmiausia, jeigu kalbame apie prostituciją, tai turime kalbėti apie e, prievartinę e, prostituciją, bet mes e, nuolat kalbame apie seksualinį išnaudojimą. Ir tai ir turėtų būti teisinga savoka, kuri turėtų būti naudojama. Prostitucija tarsi reiškia sutikimą to asmens, kuris šią veiklą užsima. Taigi būtų gerai patikslinti kai kurias mūsų naudojamas savokas. Taip pat norėčiau papildomai akcentuoti tą vaidmenį, kurį atlieka mūsų išorės veiksmų tarnyba, mūsų diplomatai mm, dėrybose su trečiosiomis šalimis, kurios susiduria su žmo, prekybos žmonėmis problema ir prekybos žmonių kilmės šalimi ir tranzito šalimis. Taip pat norėčiau, kad būtų atkreiptas dėmesys į finansinę paramą, kurią teikia ES toms šalims. Įvairios priemonės ir strategijos turėtų būti skirtos išardyti prekybos žmonėmis tinklus, nes mes turime ne vien kalbėti, bet turime imtis konkrečių veiksmų. Ir ES turi labai neblogų priemonių, įrankių, tokius vertų, tai yra finansinė pagalba, kurią jį teikia partneriams. Ačiū, panas Koravo. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai poniai Lochbiller už tai, kad parengė šį pranešimą ir aš tikrai sutinku su daugeliu dalykų, kuriuos jį pasakė pristatydama savo pranešimą, kalbėdami apie priekybę žmonėmis, ypač dabar, kai tiek daug kalbama apie didžiulius žmonių srautus, keliaujant judančius iš vienos pasaulio vietos į kitą, svarbu iš tikrųjų renkti viešas diskusijas šio klausimu. Prekyba žmonėmis yra viena pelningiausių organizuoto nusikalstamumo mm, sričių ir ji plečiasi, todėl svarbu kovoti su šiuo reiškiniu, užtikrinant atitinkamų partnerių koordinuotą uh, ir suderintą veikimą ir vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų. Ir dar vienas svarbus veiksnys kovoje su priekyba žmonėmis būtų sustiprinimas e, tokių priemonių, kurios leistų e, taikyti konkrečias priemonės e, skirtas sumažinti priekybos žmonėmis paklausos aspektą. Būtina informuoti visuomenę, rengiant įvairias informacinės kampanijas. Taip pat būtina tinkamai informuoti vietos bendruomenės. Jos taip pat gali reikšmingai prisidėti uh, užkertant kelią priekybai žmonėmis. Ir šiuo požiūriu aš manau, kad tas visapimantis požiūris, įtraukiant kitus komitetus, galėtų būti tinkama kryptis, kurią turėtume dirbti. Uh, ir tai leistų mums parengti stiprią Europos parlamento poziciją šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū, ponas Koralo. Dabar e, suteiksiu žodį ponui Mikolasik, kuris yra atsakingas e, už Envi nuomonę ir poniai Valero, kuri atsakinga už Libę nuomonę. Prašom. Ačiū. Ačiū, kolegos, norėčiau padėkoti poniai Barbarai Lochbiller už tikrai puikų pranešimą šiuo rimtu klausimu. Ji nežiūri į mane dėje. Visų pirma, pripažįstame, kad priekyba žmonėmis šiuo metu yra vienas iš rimčiausių nusikaltimų, nes tiesioginė to žodžio prasme paverčia žmonės prekiamis. Ir aš tikrai pritariu toms formuluotėms, kurios yra naudojamas pranešime būtent e, užsimantis e, priekybą žmonėmis asmenys išnaudoja pažeidžiamus asmenys. E, svarbu užkirsti kelią žmogaus ir žmogaus kūno dalių pavertimui preke. Prisimenama ES žmogaus teisų hartija. Ten sakoma, kad žmogaus orumas yra pagrindas visų mūsų veiksmų, taigi turime skirti didžiausią dėmesį ir didžiausią susirūpinimą šiai problemai. Itin pažydžiamos žmonių grupės yra vaikai, pagyvenę asmenys, be abejo, moteris, išnaudojamos seksualiai taip pat e, sergantis asmenys ir skurde gyvenantis asmenys. E, kad e, sėkmingai kovotume su priekyba žmonėmis, mes turime elgtis nuosekliai, ne vien kalbėdami apie ES požiūrį ir veiksmus ES teritorijoje, bet taip pat santykiuose su trečiosiomis šalimis. Tai yra, mes turime reikalauti žmogaus teisų nuostatų įtraukimo į bendradarbiavimo susitarimus. Todėl e, mes turime akcentuoti tris e, svarbius aspektus - apsaugoti aukas, užtikrinti nusikaltimų prevenciją ir užtikrinti nusikaltėlių baudžiamoje persekojimą. Kaip Envi nuomonės rengėjas, aš itin vertinu 18 dalį, kurioje kalbama apie Europos tarybos konvencijos dėl priekybos žmogaus organais Ten yra daroma nuoroda į šią e, konvenciją ir sakoma, kad būtina vykdyti atitinkamas informacinės kompanijas sveikatos priežiūros institucijose, kurios gali būti įtrauktos į prekybos žmogaus organais tinklą. Dabar susidūrė su migracijos krize, mes turime užtikrinti taip pat ir migrantų atitinkamą apsaugą, nes tai yra taip pat viena iš pažeidžiamų grupių. Ir aš noriu pasakyti, kad e, esu pasirengęs toliau su jumis bendradarbiauti, e, rengiant gerą pranešimą ir tinkamus teisės aktus skirtus kovai su priekybai žmonėmis. Ačiū, Bonė Valero. Ačiū. Kalbėsiu labai trumpai, nes e, aš kitame posėdėje turiu dalyvauti dabar. Mes tikrai labai sėkmingai bendradarbiavome ir mes e, išnagrinėjome visą tekstą, taip pat su Libė šešėliniais pranešėjais surengėme bendrą posėdį, kuriame aptarėme skirtingus požiūrius ir skirtingus aspektus, kuriuos norime įtraukti į nuomonę. Dabar norime tiesiog užtikrinti, kad nekartojame to, kas jau yra Barbaros pranešime. Ir su šešėliniais pranešėjais kalbėjome taip pat su mano komandos nariais, kad reikia kalbėti apie darbo su vaikais, ypač nelydimais nepilnamečiais, kurie atvyksta į Europą. Labai daugelis jų dinksta ir mes e, nieko nežinome apie tai, kur jie. Taigi mes turime įtraukti šį aspektą. Taip pat turime kalbėti apie tinkamą valdžios institucijoms e, skirtą, e, skirtus mokymus kad e, jos e, galėtų geriau apsaugoti aukas ar potencialias aukas. Taip pat e, turime galvoti apie garantijas tiems asmenims, kurie yra gražinami į savo kilmės šalį. Tie asmenys turi būti apsaugoti tada, kai grįžta. Taip pat be abejo mes turime kalbėti apie aukų teisės. Turime kalbėti apie jų teisės, kai jie grįžta į savo šalį, bet taip pat, kai lieka Europoje. Taip pat e, mes turime galvoti apie galimybę numatyti gyvenimo leidimus gyventi. Turime kalbėti apie aukų apsaugą, bet dabartiniai terminai yra šeši mėnesiai ir to nepakanka apsaugoti asmenį, kuris nori bendradarbiauti su policija ir padėti e, nustatant ir persekiojant e, nusikaltelius. Yra žmonių, kurie nelegaliai atgabenami į Europą ir tada jie gali tapti prekybos žmonėmis aukomis arba kai kurie tų žmonių patys nusprendžia naudoti savo kūnų kaip prieke, nes neturi kitų galimybių išlaikyti savo šeimą. Tai tokios mūsų idėjos kol kas, mes dar aptarsime visą tai su šešėliniais pranešėjais ir Barbarai pateiksime savo nuomonę. Dabar aš jau turiu išvykti ir einu į sėdę. Ir ačiū, kad pakvietėte. Ačiū. Suteiksiu žodį poniai Jimenez Beseril. Gracias, señora presidenta. Eh, tengo... Ačiū, pirmininkė. gir... išklausiau e, Libė atstovės nuomonės. Noriu pasveikinti ponę Lochbirėlę ar puikiai padirbėjus. Manau, kad mūsų komitetas turėtų akcentuoti keletą dalykų. Visų pirma, nepilnamečio apsauga. Tai yra labai svarbus dalykas. E, per susitikimą su Europos kovos su priekyba žmonėmis koordinatorė prieš porą savaičių e, buvo pasakyta, kad dažnai e, užsiminti, užsiimti prie, kažką padaryti po to, kai žmonės yra tapę aukomis, yra jau per vėlų, taigi reikia skirti dėmesio prevencijai. Taip pat, kalbant apie vaikus, reikėtų akcentuoti į ES atvykstančių nepilnamečių problemą. Daugelis jų, taip pat daugelis moterų, tampa priekybo žmonėmis aukomis ir vėliau įsisuka į tą nusikalstamumo ratą. Taigi reikėtų kalbėti apie nukentėjusiųjų teisės, įskaitant ir teisę į kompensacijas. Kiekvienas nukentėjęs asmo būna išgyvenęs siaubingų dalykų, todėl labai svarbu kiekvieną jų vertinti atskirai, kad suprastume, kokia yra kiekvienos aukos situacija. Libe komitetas turėtų e, pasiū, pateikti pasiūlymų, kad apie aukas informacija būtų teikiama policijai. Taip pat turime neužmiršti ir aukų su negale. O ta negalė gali būti atsiradusi dėl žmonių gaventojų elgesio su aukomis. Taip pat reikia galvoti ir apie prostituciją. Aš manau, kad ji, šis reiškinys labai glaudžiai susijęs su neteisėtų žmonių gavenimu. 89 procentai prekybos e, žmonėmis aukų yra e, vaikai ir moteris ir jie dažnai būna priversti verstis e, prostituciją. Kitas dalykas - finansavimas. Manau, kad jeigu mes atkirstume finansavimo šaltinius, tai būtų atsisakyta tos priekybos žmonėmis, kuri dabar yra pelninga. Ačiū poniai Jimenės. Dabar suteiksiu žodį Europos koordinatoriai dėl kovos su priekyba žmonėmis iš vidaus reikalų direktorato. Ačiū, dėkoju pirmininkiai ir žinoma dėkoju ir pranešėjai gerbamai parlamento nariai poniai Lochbiller. Mes puikiai bendradarbiavome, ačiū Jums už visą Jūsų darbą ir pastangas. Noriu padėkoti už pranešimą, ačiū, kad jame yra dėkojama ir už mano biuro darbą, pripažįstamas tas atliktas darbas. Pranešime kalbama apie kovą su priekyba žmonėmis ES išorės santykiuose. Būtent šiai dimencijai turime skirti ypatingą dėmesį. Vakar e, lankiausi moterų teisų komitete, taip pat gavau kvietimą ir iš Lybę komiteto. Ir e, akivaizdu, kad ši sritis parlamentui yra svarbi. Norėčiau akcentuoti, kad nebūtina, kad asmenys kirstų sieną, kad būtų galima kalbėti apie priekybą žmonėmis. Bet, nepaisant to, priekyba žmonėmis turi labai stiprų tarptautinį aspektą ir dėl to šio komiteto darbas yra labai svarbus. Priekybą žmonėmis mes visų pirma turėtume vertinti kaip žmogaus teisų pažeidimą. Ir kaip jau minėjo prieš tai kalbėjusi parlamento narė, e, tai yra draudžiama pagrindinėje teisų hartijoje. Hartijoje tai yra vienintelis e, organizuot, vienintelė organizuoto nusikalstamumo apraiška, apie kurią yra kalbama. Taip pat reikia galvoti apie ES kovos su priekyba žmonėmis direktyvą ir strategiją. Be to, kova su priekyba žmonėmis įtraukta į vairias kitas politikos rytis, pavyzdžiui, e, Europos e, gynybos ir saugumo politiką, naujų teisų ir demokratijos planą, naują E, lyčių lygybės planą, strategiją dėl įmonių socialinės atsakomybės, taip pat e, tai yra įtraukta į ES e, gairias dėl žmogaus teisių. Aš apie tai kalbu, norėdama sureaguoti į čia nuskambėjusias parlamento narių pastabas. Komisijai yra labai aišku, kad priekyba žmonėmis visų pirma skatina pelnas ir įvairių eksploatavimo formų paklausa. Ši, šis nusikalstamumas padeda generuoti 2,5 milijardo eurų per metus Europoje. Turiu pasakyti, kad tai yra pelnas, kurį gauna teisėtai veikiantis sektorius užsiimantis teisėtą veiklą. Turime į tai, tai turėti galvoje, mes turime sekti paskui pinigus ir šiame kontekste taikyti praktinį požiūrį. Dėl prevencijos, apie ją nekarta buvo užsiminta. ES direktyvoje labai aiškiai pasakyta, kad valstybės narės privalo imtis veiksmų, kad sumažintų paklausą, kuris skatina įvairių formų išnaudojimą. Taip pat direktyva ragina valstybės narės skatinti samoningumą, didinti samoningumą ir bent jau e, kriminalizuoti e, aukų nukentėjusių asmenų paslaugų naudojama, kai yra žinoma, kad asmo yra auka. Taip pat yra ir sankcijų direktyva, pagal kurią e, darbdaviai, kurie naudojasi trečiųjų šalių e, piliečių paslaugomis, žinodami, kad tie asmenys yra aukos, e, tai tokie darbdaviai turi būti baudžiami. Mm, bet noriu priminti, kad daugelio valstybių narių kol kas nėra mm, nusikaltimas pirkti aukų paslaugas. E, sutartyje tai, apie tai kalbama, tačiau e, tie asmenys, kurie prisideda prie tokių nusikaltimų, nebūtinai sulaukia bausmės. Mm, noriu padėkoti poniai Jimenės taip pat už jos pastabas, už tai, kad ji akcentavo, kad e, dažnai, ką nors padaryti aukų labui būna jau per vėlų, taigi labai svarbi yra prevencija. Baigdama norėčiau pasakyti, kad turime sutelkti dėmesį į visas išnaudojimo formas. Kiek suprantu, e, dabartinėje e, pranešimo e, versijoje nėra kalbama apie aukas, kurios buvo išnaudojamos seksualinio išnaudojimo tikslais, bet negali būti sudarytas įspūdis, kad viena auka yra vertingesnė už kitą. Ar dar turiu šiek tiek laiko? Gerai, labai trumpai. Kita mėnesį mes paskelbsime pirmą ataskaitą apie ES kovos su priekyba žmonėmis veiksmus. E, tai yra ataskaita rengiama pagal 20 e, straipsnį, pagal kurį valstybės narės teikia savo ataskaitos, o mes rengiame ataskaitą komisijai. Ir mes Taip pat metų pabaigoje parengsime ataskaitą apie direktyvos nuostatų perkelimą nacionalinę teisę. Taip pat metų pabaigoje ataskaitą apie padėtį, kaip yra naudojamasi aukų paslaugomis ir e, taip pat ataskaitą apie 2016 metų strategiją. Ir čia jūsų ataskaita, jūsų pranešimas bus labai svarbus, galvojant apie mūsų tolesnę darbą išorės dimensijos rytyje po 2016 metų. Dabar Gerrit O'Brien, e, Europos išorės veiksmų tarnybos vardu. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, noriu pasidžiaugti šiuo pranešimu. Manau, kad kovos su priekyba žmonėmis koordinatorė jau paminėjo daugelį svarbių dalykų. Mes ir toliau e, skiriame prioritetą kovai su priekyba žmonėmis, tai vertiname kaip žmogaus teisų klausimą. Mes taip pat glaudžiai bendradarbiavome su koordinatorės biuru. E, ir priekybos žmonėmis klausimą dažnai keliame, kaip lietojame dialogą dėl žmogaus teisų su trečiosiomis šalimis. Taip pat e, keliame šį klausimą ir teisingumo ir vidaus reikalų srityje. E, taip pat ši problema yra išryškinta daugelie valstybių narių strategijose, kuriuose gyvena trečiosiomis šalimis. Ir mes ir toliau pasisakome už tai, kad kova su priekyba žmonėmis turėtų būti orientuota į aukas ir nukentėjusiosius. Be to, yra numatytas įsipareigojimas mm, įgyvendinant e, lyčių lygybę trečiosiuose šalise, taip pat kovojant su e, moterų ir mergaičių mm, išnaudojimu. Ir taip pat ir valetos veiksmų plane yra aiškus įsipareigojimas kovoti su priekyba žmonėmis ir ypač teikti pagalbą aukoms. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponia Lokpiller pasaky, pateiks baigiamasis pastabas. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems už reakcijas, už pasisakymus ir galiu pasakyti, kad ir iš EKR ir iš GUE frakcijų šešėlinių pranešėjų dar sulauksiu indėlio. Na, mane šiek tiek riboja taisyklės ir e, pranešimas negali būti labai ilgas, taigi man būtų labai naudinga, jeigu Teresa ir ponas Mikolačiš pateiktų konkretesnių pakeitimų. Dabar dėl klausimų. Buvo klausima, ar moterų teisų komitetas taip pat dirbs su išorės veiksmais. Taip, Pirmininkų suiga yra patvirtinusi tikslias taisyklės, tas laiškas dabar yra platinamas, taip jūs jį turite. Aš klausiau apie bendrą kompetenciją. Prašome kalbėti į mikrofoną. Taip, turiu laišką, bet apie šį dalyką kalbama prie bendros kompetencijos, todėl aš ir paprašiau patikslinimo, kas už ką atsakingas. Taigi e, FEM komitetas, moterų teisų komitetas gilinasi į aspektus ES viduje ir išorėje. Jeigu bus pakeitimų, kurie e, yra pateikiami DROA komitete e, ir vėliau nagrinėjami moterų teisų komitete, tai bus automatiškai balsuojama prieš juos. Taip pat buvo užsiminta apie priverstinę prostituciją. Vis, prostitucija visi tokio pabudžio klausimai nagrinėjami moterų teisų komitete. Per neformalų susitikimą mes sutarėme, kad mūsų darbuotojai glaudžiai bendradarbiaus ir laiku mus informuos tada, kai nustatomi kokie nors prieštaravimai. Taip pat sieksime ir vengti dubliavimo. Ta pati galiu pasakyti ir apie bendradarbiavimą su Libe. Pone Valerų, mums papasakojo, ką šioje srityje daro Libe. Libe sprendžia su pabėgėlių krize susijusias problemas, taip pat galvoja apie vaikus. Taigi mes turime stengtis, kad nedubliuotume pastangų. Kasgi dar? Pone Weber, Taip, tikrai reikia labai aiškiai e, e, atskirti neteisėtą žmonių gabenimą ir priekybą žmonėmis. Iš tikrųjų, vykstant diskusijoms, šie dalykai dažnai suplakami į vieną, o šis pranešimas yra rengiamas apie priekybą žmonėmis. Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas sakė, kad ir per valetos viršūnių susitikimą buvo e, daroma nuoroda į visą tai, bet ten daugiausia buvo kalbama apie nelegalų žmonių, neteisėtą žmonių gabenimą kovos, norėčiau padėkoti koordinatoriai, poniai Vasilijadu, už jos pastangas. Mes tikrai lauksime jūsų ataskaitų ir aš jas tikrai labai atidžiai perskaitysiu, jas atsižvelgsiu ir galbūt galėsime atitinkamai papildyti mūsų pranešimą. Na, manau, kad dabar jau atsakiau visus klausimus. Ačiū. Ačiū visiems už pasisakymus, ypač dėkoju poniai Lochpiller, Pranešimas yra labai svarbus. Čia įgyjame teigiamos patirties, bendradarbiaudami su įvairiais parlamento komitetais. Manau, kad galiausiai bus sukurtas geras politinis produktas. Ačiū visiems už pasisakymus. Thank you very much. Bueno, vamos a pasar a nuestro último punto del orden del día de esta tarde. Eh. Periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto, kuris yra labai svarbus. Tai bus diskusija apie būtinybę stiprinti tarptautinės humanitarinės teisės taikymą. pasaulyje, nėra stabilumo, vyksta ginkluoti konfliktai įvairiose regionuose, pradedant Afriką, baigiant e, artimuosiuose rytuose, taip pat vyksta konfliktai rytų Europoje, labai arti mūsų ir pagrindinės tų konfliktų aukos yra civiliai, kurie yra priversti bėgti nuo persekiojimo arba dėl to, kad jiems trūksta vandens, maisto, jie bėga dėl įvairių priežasčių. Na, tai, kad nuo konfliktų kenčia civiliai, nėra nieko naujo. Nauja yra tas mastas ir taip pat išpoliai prieš tuos objektus, kurie anksčiau būdavo saugomi. Čia kalbu apie, pavyzdžiui, ligoninės atsidūrusios konflikto zonose, mokyklos, mokyklas, kaip matėme gazoje, ligoninės Jemene, taip pat Kunduzė Afganistane. Atrodo, kad neįmanoma taikyti tarptautinės humanitarinės teisės, vyrauja nebaudžiamumas ir tarptautinė humanitarinė teisė nuolat pažeidžiama. Raudonojo kryžiaus ir Raudonojo pusmenulio organizacijos intensyviai dirba, stengiasi stiprinti priemonės tarptautiniai humanitarniai teisiai įgyvendinti. Europos e, Sąjunga visada gynė šią teisę ir prieš daugelį metų patvirtino gairias dėl tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo. Tačiau atrodo, kad mums nelabai sekasi užtikrinti, kad ta teisė būtų taikoma, vyrauja nebaudžiamumas ir tarptautinės organizacijos nelabai yra linkusios siekti, kad įsipareigojimai būtų vykdyti, vykdomi Taigi mes nusprendėme apie tai padiskutuoti su keletu ekspertų, kurie prie mūsų prisijungė. Jie daugiausiai yra iš nevyriausybinio organizacijų, tai yra gydytojai be sienų, Raudonojo kryžiaus ir gelbėkit vaikus. Jie yra pagrindiniai tų diskusijų dalyviai. Dažnai e, jų darbuotojai kartu su civiliais tampa aukomis. Mes norėtume pareikšti Jums e, paramą ir solidarumą Europos parlamentas jau yra rodęs savo solidarumą, patvirtindamas rezoliucijas skubos tvarka ir pasmerkdamas tam tikrus veiksmus. Taigi jūs galite tikėtis, kad mes ir toliau tęsime šį darbą ir galbūt po šios diskusijos priimsime konkretesnių sprendimų arba pateiksime klausimą žodžiu plenarinėme posėdėje. Bet kuriuo atveju turime sutelkti pastangas. Aš matau, kad kiekvieną savaitę situacija blogėja. Na, šiandien turime keletą ekspertų. Ponas Kolonovskis, jis yra medicinos konsultantas iš. Atsiprašau, teisės konsultantas iš Tarptautinės Raudonojo kryžiaus organizacijos. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte, dėkoju, kad įtraukėte humanitarinės teisės gyvendinimo klausimą į e, savo pakomitečio darbo atvarkę. Tas klausimas yra labai svarbus ir dabar vyksta labai daug e, konfliktų, kurių zonose mes dirbame, yra vykdomi išpoliai prieš e, ligoninės, tai yra nepriimtina, taip pat prieš mokyklas, jaunimas labai kenčia, Taip pat ir sulaikyti, sulaikytaisiais asmenimis nebūtinai yra elgiamasi taip, kaip turėtų būti elgiamasi, yra naudojami nepriimtini ginklai arba priimtini ginklai naudojami nepriimtinais būdais, pavyzdžiui, naudojami sprogmenis e, gyvenamosiose zonose. Su to mes susidurėme kasdien ir bandome imtis įvairių pastangų, e, plėtojame dialogą su konfliktų šalimis, žinoma, užtikrindami konfidencialumą, nes žinote, kad toks yra mūsų darbo būdas. Turiu pasakyti, kad e, tikrai e, e, labai sunku, matant visas tas problemas, maždaug 90 procentų tų problemų būtų galima išspręsti teisinėmis priemonėmis, teisė egzistuoja, tačiau ji nėra taikoma ir nėra taikoma konfliktų uh, E, zonose, ugnies linijose. E, Ir 49 metų Ženevos konvencijos pirmas straipsnis, kuris sudaro humanitarinės teisės e, pagrindą, ragina visas šalis gerbti teisę, ensuring respect, angliškai taip skalba, formu, skamba formuluotė, Tai ta prievolė yra tvirtinta pirmame straipsnėje ir reikia ieškoti būdų, kaip įgyvendinti tą prievolę. Iš tikrųjų, mechanizmų yra, žinoma, yra sankcijų, tačiau jos yra taikomos E, vėliau, jos taikomos jau praėjus daug laiko po to, kai e, pasibaigė konfliktai, žinoma, tai šiek tiek pagodžia e, aukų šeimas, bet tie asmenys, kurie kentėjo ir kurie galbūt žuvo, jau nepajaučia tos teisės naudos. Taip pat turiu pasakyti, kad yra tam tikra faktų E, faktų nustatymo komisija, kuria labai retai kada naudojamasi. Ji yra numatyta e, konvencijos protokole ir ji gali e, nustatinėti faktus, ieškoti sprendimų ir atsakymų į tuos dalykus, kurie įvyko. Ir aš manau, kad ši komisija turėtų atlikti labai svarbų vaidmenį, tačiau matome, kad nėra politinės valios pritarti tokios nepriklausomos komisijos įsikišimui, o tokia komisija galėtų vykti į konfliktų zonas ir atlikti tyrimus. Turint galvoje, turėdamas galvoje visą šią e, situaciją, e, e, 2011 metais Raudonojo kryžio ir pusmetnulio organizacijos buvo paprašyta pasva, panagrinėti, kaip patobulinti humanitarinės teisės taikymą, mechanizmų, kokie mechanizmai čia įmanomi. Ir jūs žinote, kad Šveicarija yra e, Ženevos konvencijos e, depozitarė ir ten mes dirbome ketverius metus, surengėme kel, keliolika susitikimų su e, šalimis. Tie susitikimai vyko teritoriniai, temin, buvo teritoriniai, teminiai. Ir E, stengiamės nagrinėti problemas ir taip pat norėtume renkti metinius valstybių susitikimus, kurių metu nebandytume įvardyti kažkieno kaltes, bet tiesiog apskritai diskutuotume apie tarptautinę humanitarinę teisę ir kaip valstybės narės galėtų e, tobulinti e, padėtį pas save. Toks pasiūlymas buvo pateiktas praėjusiu metu gruodžio mėnesį ir E, valstybės e, to prisėmė įsipareigojimą remti e, tuos vykstančius procesus, kad tie procesai būtų prasmingi ir taip pat mes siekiame susijęti šį procesą su ES gairėmis dėl tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo. Deja, tenka apgailestauti, kad toks pasiūlymas e, e, nesulaukė didelio palaikymo, tas pasiūlymas taip ir nebuvo patvirtintas, bet tai nėra istorijos pabaiga. Mes e, nebaigėme šio projekto, mes tiesiog norime šiek tiek pakeisti jo formą ir galbūt vyks dabar dėrybos tarp valstybių narių ir žiūrėsime, ko mums pavyks pasiekti. Na, žinoma, mes tuo nusivylėme, tuo nusivylė ir kai kurios valstybės, bet kaip jau sakiau, mes e, ir toliau stengsimės diskutuoti šią temą. Aš jau užsiminiau apie ES gairias. Tai yra puikus dokumentas, dėja jis nėra pakankamai žinomas. Šis dokumentas buvo patvirtintas 2005 metais, jį patvirtino e, tuometinė užsienio ir išorės veiksmų reikalų taryba, vėliau jis buvo truputį pakoreguotas priedė ir tiems, kurie nėra susipažinęs to dokumentu, noriu pasakyti, kad tikrai verta šį dokumentą paskaityti. Jame yra paaiškinama, kokie, kokią funkciją atlieka tarptautinė humanitarinė teisė ir taip pat kokiu priemoniu turi ES mm, norėdama e, pagerinti situaciją. ES tikrai e, gali daryti įtaką. Na, žinoma, ne visur ES yra vertinama teigiamai, tačiau yra nemažai kontekstų ir regionų, kur ES gali padaryti poveikį ginkluoto konflikto šalių elgesiui. Taigi, jau kalbėjau apie e, humanitarnės teisės taikymą ir manau, kad e, šis dokumentas, kurį dabar minėjau, yra tikrai puikus pavyzdys, tai yra unikalus dokumentas, kadangi tokių dokumentų kitose organizacijose, regionuose nėra. Bet žinoma, problema yra įgyvendinimas. Tas dokumentas yra gairės, jis nėra privalomas ir nelengva jį įgyvendinti. Žinoma, nenoriu dabar kaltinti ES, nes juk jūs žinote, kad. Hmm, E, šio laikinė humanitarnė teisė egzistuoja daugiau nei 150 metų, bet e, yra sunku įgyvendinti tą teisę konflikto vietose. Na, taip, 150 metų ir tos gairės yra patvirtintos visai neseniai, bet vis dėlto jau e, buvo imtasi tam tikrų veiksmų, pavyzdžiui, e, ataskaitos apie e, žmogaus teisės. Tai yra tikrai geras žingsnis. Taip yra padidinamas tarptautinės humanitarinės teisės žinomumas, didinamas samoningumas, taip pat E, galima plėtoti dialogą su Europos išorės veiksmų tarnyba, su taryba, su Europos komisija, kuri yra labai svarbus partneris ir kuri visada labai atidžiai klausosi visų, visko, kas yra susijęs su tarptautinė humanitarinė teisė. Taigi padėtis šiek tiek pagerėjo, bet manau, kad reikėtų konkretesnių veiksmų. Žinoma, aš neturiu čia stebuklingo recepto, bet galbūt yra tam tikrų aspektų, su kuriais galėtume dirbti daugiau. Pavyzdžiui, visų pirma, padidinti tų gairių žinomumą. Taip pat mm, reikėtų renkti mokymus asmenims, kurie vyksta į ES misijas. Jiems paprastai tos gairės nėra žinomos. Ir manau, kad jas reikėtų įtraukti į tą jų žinių paketą, kurį jie turi nusivežti į savo misijos vietą. Taip pat manau, kad reikėtų sistemingesnio į misijas vykstančių darbuotojų mokymo. Dabar mokymai yra valstybių narių atsakomybė, tai yra gerai, bet taip gali atsirasti tam tikrų skirtumų, nes kai kurios valstybės narės šioje srityje arba daugiau. Manau, kad reikėtų daugiau sistematiškumo, tai būtų naudinga. Ir paskutinis dalykas, žinoma, vėliau galėsime aptarti ir kitus dalykus, tai yra įvairių ES misijų ir operacijų klausimas. Tų misijų ir operacijų buvo e, įvairių, e, jos vyko ir ten, kur taikoma tarptautinė humanitarinė teisė. Ir galbūt misijas reikėtų geriau išnaudoti. Reikia išnaudoti jų darbų vietose, užmėgsti kontaktų, kad e, galima būtų daryti įtaką konfliktų šalims. Taigi tiek ačiū. Cool. Nosotros... Labai ačiū. Taip, mes kalbėjom apie gairės. Ir savo pakomitetyje mes šiaip jau dirbom e, su tokiais klausimais, kaip gairės būtų galima geriau pritaikyti konkrečiuose srityse. Antrai, vien, e, antrai viena tokių sričių tai mokyklų, e, tai yra kariniai išpoliai prieš mokyklas. Ir mes šiandien pasikvietėm ponę Žaklin Hal, kuri kaip tik pakalbės šiuo klausimu. Ir turbūt, nežinau, ar padaryta tam tikra pažanga, poslinkių Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad e, sudarėt progą pakalbėti jūsų pakomitetyje. Taip, iš tikrųjų, kai kas pasikeitė e, mokyklų panaudojimą kariniams tikslams, e, da, e, tiesiog užkertant kelią tam, kad mokyklos ar universitetai būtų okupuoti, pas, pastačius tam tikrus barjerus. Tad buvo imtasi ir imamasi veiksmų E, sudarant tiesiog tokią aplinką, kur vaikai ir studentai jautųsi saugus. Bet to dar e, tai, kad e, tarptautinės humanitarinės teis, teisė taikoma nepakankamai, tai antai, sakykime, Sirijoje matėm, kokių didelių rimtų padarinių tai turi. Ir antai, sakykime, matėm, kad vaikai badauja, bet kartu matėm, kad kariniai išpoliai e, dėl jų nukenčia e, vaikai. E, Praėjusiu metu gruodžio 11 dieną viena tų mokyklų, kuriuo mes dirbam, prieš, prieš ją padarytas išpolis, per jį žuvo du mokytojai, nes e, sprogo raketa už mažiau negu 60 metrų. Tai yra vienas tik tai daugelio tų incidentų. O šiaip jau per pastaruosius ketverius metus daugiau kaip 4000 tokių atakų įvyko. Ir aš galėčiau pateikti statistinių duomenų ir daugiau. Tačiau reikia pripažinti tai, kad tas reiškinys su juo galima kovoti labai praktinėmis priemonėmis ir antai gairės. Tai čia kas kita negu tarptautinės tam tikros konvencijos, kad tokias konvencijas ar, ar kitus susitarimus labai sunku sudaryti, labai ilgai uh, užtrunka dėrybos dėl jų. Bet uh, turint gairės, tai čia dabar jau uh, E, jos įgalina, e, sakykime, šiek tiek keisti padėtį. Ir pavyzdžiui, yra valstybių, kurios imasi tam tikros iniciatyvos. Kaip pavyzdį galiu paminėti Čadą, kuriame irgi e, vyksta išpolių e, prieš mokyklas ir ten tokių tiesiog net nevyriausybinių struktūrų nemažai veikia. Ir būtent toje šalyje irgi E, stengiamasi tiesiog prisiderinti prie tam tikros doktrinos numatomų gairių. Tad e, mokyklos pasidaro tiesiog e, atakų, išpolių objektas, jie pas, mokyklos pasidaro kariniai taikiniai. Ir dėl to mokytojų, mokinių, kitų darbuotojų e, gyvybė, gyvybė iškyla pavojus. Ypač tai pasakytina apie mergaitės, mokinės, nes e, dažnai e, imamas ir seksualinės prievartos. Tad iš tikrųjų tarptautinė bendruomenė tikrai gali tiesiog vadovautis tam tikromis gairėmis Na ir kai Osle praėjusi, praėjusią gegužę e, tos gairės buvo patvirtintos, tai jas e, jau prie jų prisijungė 51 valstybė. Dėl jų dabar deramasi su e, Afrikos sąjunga, konkrečiai Sierai Leoniai imantis iniciatyvos ir per ateinančius dešimt metų vėlgi tikimės, kad bus priimtas irgi panašus dokumentas. Be to, čia konfliktų paveiktos šalis vis labiau imasi iniciatyvos ir dabar jau e, dabar jau e, vis svarbesnis darosi klausimas būtent kaip šviesti, mokyti tokių konfliktų sąlygomis tam. Na ir dabar, kalbant apie teisės taikymą e, vietoje, tai eko paramai gyvendinami projektai kaip būtų galima panaudoti gairės, sakykime, Kongo Respublikoje, okupuotose Palestinos teritorijose. Pagal gairės tai, tai, tai reiškia tiesiog e, koordinuoti veiksmus su vyriausybių institucijomis, mokytojais, kartu su kitais visuomenės subjektais. Antai Centrinėje Afrikos Respublikoje buvo taikdarių, Ir ten vėlgi parengta nemažai pranešimų apie būtent mokyklų e, panaudojimų kariniams tikslams klausimą. Ir buvo kalbama apie tokių mokyklų apsaugą. Tiesiog e, gairės vėlgi buvo nukreiptos taikdariams, kurie e, saugo mokyklas. Bet to yra ir kitų poslinkių. Poslink, E, viena nevyriausybinė organizacija pavadinimu Geneva Call dirba su e, nevyriausybinėmis organizacijomis ir vėlgi tai rodo, kad gairės irgi gali būti panaudojamos dirbant kartu su nevalstybinėmis struktūromis, nes, kaip mes žinom, šios tikrai dirba vietoje, bet daugiau galima padaryti politiniu lygiu nors valstybės narės ES pritarė gairiams, remia jas, Vis dėlto e, valstybės, kurioms tos gairės e, šiaip jau skirtos, jos galėtų daugiau nuveikti įgyvendindamos, įtraukdavos gairės į savo karinės doktrinas. Ir čia paminėti nuo šalis Ispanija, Niderlandai, Švedija, Italija. Kreipiuosi į jūsų e, tų valstybių atstovus, kad šie tiesiog E, kreiptųsi, reikalautų iš informacijos iš savo gynybos ministerijų, kas konkrečiai buvo nuveikta nuo Oslė patvirtintų šių gairių. Bet to čia, aišku, galima sudaryti savotišką nevyriausybinio organizacijų koaliciją, kuris paustų e, valstybės, kad šios vėlgi tvirtintų tas gairės. Bet to eko platesnė parama. E, mokymui, švietimui paminėtina šiame kontekste, nes tas rytis sudaro 4 procentus visų šios organizacijos būtent išlaidų humanitariniai paramai. Ir galiausiai, žiūriu į laikrodį, labai e, svarbus dalykas yra tų e, gairių įgyvendinamas Ir vėlgi tai susisėja su tuo, ką paminėjo kolega Stefanas. Būtent, kad e, trūksta dar aiškumo e, susijusio su tuo, kaip kiekvien šalių lygių įgyvendinamos gairės. Nes, sakykime, nevyriausybinės organizacijos neturi prieimo prie ataskaitų apie tai, bet mes įsivaizduojam, kad parlamentarai turi tokį prieimimą Ir turbūt, e, gal nežinau, ar jūs jau reikalavot, prašėt, bet turėtume tai daryti, e, reikalauti būtent ataskaitų apie tai, kaip gairės įgyvendinamos, pasitelkiant, sakykime, ambasadų lygį ar, ar kitais. Mano informacija, 18 ES delegacijų, kurios pateikė ataskaitas 2014 e, metais, Tai vėlgi mes norėtume žinoti, e, kokios valstybės čia su tuo klausimu buvo susijusios. Bet, sakykime, ką pasakyti apie ataskaitas 15 metais, tai mes ragintume parlamento narius pateikti daugiau klausimų apie tai. Ir šiuo požiūriu sutinku su buvusiu prelegentu prieš mane kalbėjusiu, kad šios e, es gairės neturėtų būti pamirštos, tad tuo ir apsiribosiu. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu Monikai de Kastijario. E, Gydytojų, gydytojai be sienų e, teisės e, konsultantė ar Ispanijos skyriaus atstovo ir mes išgirsim iš prelegentės e, naujausios informacijos apie Siriją, Jemeną ir Afganistaną. Tad mes e, galim jums tikrai pažadėti savo paramą. Labai ačiū už tai, kad pasikvietėt. Mes dažniausiai kalbam pirmuoju asmeniu apie tai, ką darom, ką darysim. Prieš tris savaitės mes kalbėjom uh, tuo, tais klausimais e, būtent apie išpolius prieš e, ligoninės ir kitas sveikatos struktūras. Vėlgi praėjusią savaitę tai buvo, šią savaitę subombarduota dar viena ligoninė. Per penkis mėnesius penkios medicinos struktūros. Tiesiog negalim, kad ta padėtis tęstusi. Dabar e, Sirijos koalicinės pajėgos E, vėlgi dėl jų veiksmų e, šimtai tūkstančių žmonių spaudžiami prie ties e, link Turkijos sienos ir čia vėlgi buvo subombarduota keletas įrenginių ir yra aukų. Antai dar viena vaikų ligoninė ne per seniausia buvo sunaikinta tiesiog už kelių kilometrų nuo sienos Asalamos ligoninė. Ir tad šioje, šiame regione ir veikia tik tai penkios ligoninės, tarp kurių viena yra mūsų. Dabar Jemene prieš mėnesį ši yra e, ligoninė, e, ligoninė, e, ligoninė tiesiog ten nukrito bomba ir šeši žmonės žuvo ir tai vėlgi viena iš tų paskutinių atakų. Jūs girdėjot, kad e, spalio trečią dieną JAV e, orlaivis e, su, tiesiog numetė bombą virš vienos ligoninės Kunduzo mieste ir dėl to, aišku, nutrūko gydomoji veikla ir turi rimtų padarinių. Tad čia keturios E, iš penkių valstybių dalyvaujančių jungtinių tautų saugumo taryboje šiaip jau irgi prisideda prie tų reiškinių, bet čia tik tai Lietkalnių viršūnė, nes vėlgi tokių atvejų galima minėti Jemenė, Sirijoje ir Afganistane. Ir tomis sąlygomis dirbantis to, tokie, tokiomis sąlygomis dirbantis gydytojai iš tikrųjų neturi pakankamai priemonių at, visais atvejais apie tai pranešti. Bet vėlgi, iš, tokių išpolių negalima toleruoti. Dabar vėl, ar tos, tie išpoliai tyčiniai, e, tai vis dėlto e, visa tai pakerta tikrai sveikatos paslaugų teikimą tuose regionuose. E, tad ligoninė sunaikina bombus ir tokiu būdu gyventojai netenka tiesiog elementariausių e, gydimo paslaugų ir dažnai tiesiog tokių įstaigų e, ligoninių darbuotojai tiesiog bijo toliau dirbti tokiomis sąlygomis. Kai kur mes dirbam tiesiog vadovaudamėsi nuostatą ar pripažindami, kad mūsų tas ligoninių kaip saugomų saugių vietų statuso jau nebėra. Antai Sirijoje mes praradom visiškai viltį, kad e, ten vykdomos karinės operacijos bus atliekamos e, tiesiog e, tam tikrais minimaliais humanistiniais pagrindais vadovaujantis. Mm. O šiandien matom, kad dauguma valstybių turbūt sutinka, jog ligoninės, veikiančios ligoninės neturėtų būti bombarduojamos, kad turėtų būti laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės. Tačiau Ženevos konvencijos nuostatų šiuo klausimu nepaisinama. Konvencijų vien nepakanka, nes čia mes kalbam apie žmonių gyvybės Ir čia šiuo atveju kalbam apie takoskirą, tokią labai pažeidžiamą tą takoskirą tarp gyvybės ir, ir, ir, ir mirties. kalbam apie pacientus, ne, nepriklausomai nuo to, e, čia nesvarbu jų statusas, ar tai civiliai žmonės, ar kareiviai, ar, ar teroristai, visiems šiaip jau reikia teikti mm, e, mm, gydimo pagalbą. Ir dabar po tokios sudėties atsiranda vakumas ir vyrauja, sakykime, nebaudžiamumas, niekas netraukiamas atsakomybėn Tad kolega iš Raudonojo kryžiaus paminėjo tam tikrus e, faktus ir mes dabar jau kelis mėnesius laukiam e, atsako iš e, JAV ir Jemeno vyriausybių dėl būtent tuo, tų išpolių prieš ligoninės. Yra dabar faktų nustatymo komisija, kuri turi ypatingus įgaliojimus nustatyti panašius faktus pagal Ženevos konvenciją. Tačiau E, tačiau vėlgi šios komisijos darbas e, sunkiai vyksta, kadangi tam reikia kartu su klausimai susijusių šalių sutikimo. Labai svarbus, atstaik, e, labai svarbus atskaitomumas, bet tam kita vertus reikia politinių įsipareigojimų kartais vėlgi e, matom, kaip, e, kaip e, įvairios valstybės šiaip jau sudaro koalicijas ir būtent už tai civiliai moka labai aukštą kainą. Tad galbūt nieko nedaroma tam, kad būtų galima sustabdyti šitą neatsakingą elgesį ir padėtį reikia pakeisti. Tad šiandien aš jums įteiksiu tris peticijas. Mums reikia ES ir jos valstybių narių paramos tam, kad ES ir tarptautinių lygių būtų daromi tinkami politiniai pareiškimai. Ir čia reikėtų kalbėti apie rimtus humanitarinės tarptautinės teisės pažeidimus Afganistane, Jemene mes e, net, neturėtume laukti dar iki pasaulio, pasaulio to humanitarinio forumo, nes e, iš tikrųjų tokių e, nukentėjusių ir mirčių skaičius didėja. Mes turim siekti, kad tarptautinė koalicija atlikdama karinius veiksmus užtikrintų tam užtikrintų uh, tai, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarnės teisės nuostatų ir kad būtų teikiama bazinė pagalba. Ir be to viešai reikėtų e, suaktyvinti nepriklausomą tarptautinį tyrimų mechanizmą. E, būtų galima pasinaudoti dabartinėmis priemonėmis ar alternatyvomis, nes e, iš tikrųjų neleidžiama, ne, nepriimtina tai, kad m, mm, tiesiog tokie faktai kaip ligoninių ir kitų struktūrų bombardavimas taip ir būtų atitinkamai neįvertintas. Ačiū. Dabar išklausysime kolegų, kurie norės e, užduoti klausimus ar išsakyti pastabas. Pirmiausia, ponas Gerero, vystimosi komiteto narys. Jis e, nuolat e, rengia pranešimus e, dėl vystimosios pagalbos. Um, taigi, pirmiausia, žodis jam. Ačiū pirmininkė, kaip ir pasakėte, aš dalyvauju vystimosi komiteto darbe ir turiu netrukus išeiti į to komiteto posėdį, bet aš labai su dideliu susidomėjimu išklausiau visų pasisakymų. Ačiū visiems svečiams ir ačiū ne vien už tai, ką. Uh, mums pasakė, bet ačiū Jums už tai, kad dirba šiose srityse ir tiek pastangų deda, siekiant užtikrinti humanitarinę pagalbą. Tokiais laikais, kai, kaip žinome, yra eskaluojamos krizės, kokių anksčiau nebuvo istorijoje. Ir todėl humanitarinės pagalbos poreikis yra didesnis negu bet kada. Šiandien iš ryto komitete mes e, kalbėjome štai apie ką. Jeigu suburtume visus žmonės, kuriems reikia humanitarnės pagalbos, kurie neteko namų ir sukurtume šalį jiems, tai toje šalyje gyventų 10 procentų pasaulio gyventojų. Taigi mes kalbame apie tos žmonės kurie išgyvena ilgalaikę krizę, gyvena karo sąlygomis ir tas karas tęsiasi ištisus metus. Kaip nuolatinis pranešėjas šiame parlamente e, humanitarnės pagalbos klausimais, aš taip pat dalyvavau rengiant parlamento pranešimą dėl Stambulo humanitarinios viršūnių susitikimo kuris vyks gegužės mėnesį. Ir tame pranešime aš išdėščiau keletą esminių dalykų susijusių ir su tuo, apie ką kalbame šiandien. Kaip įsivaizduojate, tikriausiai aš esu susitikęs su daugeliu nevyriausybinio organizacijų ir vienas nuolat išsakomų dalykų yra tas, kad mes ir toliau turime ginti tos principus, kuriais remiasi humanitarinė pagalba. Ir antra, mes turime siekti apsaugoti humanitarinę pagalbą teikiančius asmenis ir užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės. Visą tai yra įtraukta ir į pranešimą. Yra ten ir kitų elementų. Pavyzdžiui, tai, kad reikia didinti finansavimą tai, kad reikia įtraukti naujas, naujus partnerius, kalbant apie humanitarinę pagalbą. Reikia užtikrinti, kad finansinės lėšos būtų nuspėjamos, taip pat reikia taikyti inovacijas humanitarinės pagalbos rytyje, būtina saugoti labiausiai pažeidžiamas grupės, e, nepilnamečius ir moteris. Bet vienas iš svarbiausių dalykų yra tai, kad po 150 metų, kaip jūs sakėte, principai lieka tie patys, aktualūs principai yra tie patys. Ir jeigu jų nesilaikoma, tai humanitarinė teisė, jos normų užtikrinimas yra sudėtingesnis. Ir humanitarinės teisės, humanitarinės pagalbos teikėjų užduotis pirmiausia apsaugoti tuos, kam reikalinga apsauga. Jeigu kažkas gyvuoja ir sėkmingai taikoma 150 metų ir daugiau, tai, mm, man atrodo, tai parodo, kad yra labai svarbu E, kažkada buvo užduotas klausimas, kas vadovavo Prancūzijos, e, Prancūzų revoliucijai ir atsakymas buvo pateiktas per anksti pasakyti. Tai buvo klausimas užduotas iš karto po Prancūzijos revoliucijos. Taigi, iš tikrųjų, galbūt reikia kartais ne vieno dešimtmečio, kad kažkoks principas pasitvirtintų ar kažkoks klausimas būtų atsakytas. Taigi, iš tikrųjų, mes turime laikytis ir saugoti šios principus. Ačiū, ponas Gerero, ar dar kas nors prašyti žodžių? Pone Lochbylė. Ačiū, pirmininkė. Ačiū taip pat e, už visus pasisakymus ir rekomendacijas. Žaliųjų frakcija prašė šių klausimų, nes mes suprantame, kad labai dažnai tarptautinė humanitarinė teisė, jos įgyvendinimas ES valstybėse narėse nėra tinkamai e, aptariamas Europos parlamente ir e, druo išplėstinėme biure buvo e, nuspręsta pritarti šiam pasiūlymui, šių klausimų surengimui ir mes prašėme taip pat, kad dalyvautų šiame posėdėje ir atitinkamo kito komiteto atstovai. E, Kojur pirmininkas turėtų dalyvauti, nes jau esame surengę kažkada bendrą posėdį ir buvo užduota tokių klausimų, į kuriuos e, druo nariai negalėjo atsakyti. Ir Kojur pirmininkas pažadėjo, kad atsakys raštu kai kurios klausimus. Bet 2014 kovo mes e, nusintėme laišką kojur pirmininkui ir prašėme atsakyti konkrečius klausimus, bet atsakymų nesulaukėme ir tai yra visiškai nepriimtina. Ir žiūrėk, kai kurios klausimus, kuriuos patikėme tada ir kai kurie jų yra vis dar aktualūs. Ir galiu pacituoti keletą, nes išorės veiksmų tarnybos atstovai taip pat čia dalyvauja, tai galbūt juos atsakys. Pavyzdžiui, ES gairės dėl taptautinės humanitarinės teisės, apie kurias dabar daug kalbama, ko jūr ir ko hom turi stebėti karinės situacijas, konfliktų situacijas ir užtikrinti, kad jų metu būtų laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės. Kojur taip pat yra konkrečiai pavedama teikti rekomendacijas dėl būsimų ES veiksmų atitinkamoms institucijams ginkluotų ginkluot, konfliktų atveju. Tai galbūt e, mes galėtume būti informuoti, ar taryba ėmėsi atitinkamų veiksmų pagal šias gairias Gazoje, Sirijoje ar Jemene. Taip pat e, tie klausimai kuriuos e, pabrėžė Médecins Sans Frontier atstovė, Kunduzo ligoninės bombardavimas ir klausimas būtų, kodėl ES neparemė MSF prašymo dėl tarptautinės faktų nustatymo misijos. Taip pat klausimas dėl stabilaus ir patikamo mechanizmo dėl laikymosi, tarptautinės humanitarinės teisės laikymosi. Kodėl ES ir jos valstybės narės neturi dokumento ar oficialios pozicijos apie tai, kaip turėtų atrodyti toks veiksmingas mechanizmas? Galbūt gali vykti diskusija šio klausimu ir tokia pozicija galėtų būti suformuluota. Tai tokie klausimai yra ir daugiau, aš tikiuosi išgirsti bent kai kuriuos atsakymus. Ir aš norėčiau taip pat pasakyti, kad kojur pirmininkas turėtų būti pakviestas į druot posėdį. Ačiū, ponas Panseriai. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Norėjau tik pasakyti, kad išklausęs mūsų svečių, dar kartą galiu konstatuoti, kad yra sunku suderinti tai, ką privalome padaryti ir tai, ką galime padaryti. Iš jūsų pasisakymo galiu spręsti, kad kalbant apie tarptautinę humanitarinę teisę, ne visada visi žino pakankamai, kokios yra teisės normos ir ne visada aišku, kokios yra struktūros ir procesai. Aš nežinau kodėl ir nežinau kodėl ne viskas yra taip, kaip turėtų būti. Bet ko gero, karo sąlygomis taisyklės ne visada jų paisoma. Taigi svarbu mums dar kartą akcentuoti tarptautinę humanitarinę teisę ir reikalauti, kad jos būtų laikomasi. Aš neturiu daug klausimų, galiu tik pasakyti, kad galėtume parengti klausimai, kurie atsakoma žodžiu. Tai galėtų būti mūsų priemonė atkreipti dėmesį į šį e, klausimą ir taip pat e, kalbėti daugiau apie tą sistemą, kurioje veikia tarptautinė humanitarinė teisė. Tik tai parlamentas gali padaryti, kol kas mes galime atkreipti dėmesį. Ačiū. Leonora Italion, Eko generalinio direktorato atstovė. Ačiū pirmininkė, ačiū komitetui už tai, kad surengė šios klausimus ir surengė diskusiją šiuo labai aktualiu klausimu. Taip pat ačiū pranešėjams, kurie savo pasisakymuose iškėlė labai svarbių klausimų Europos komisijos vardu galiu pasakyti, kad tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai yra viena didžiausių problemų, su kuriomis susiduria tarptautinė bendruomenė. Šios teisės nesilaikimas e, turi labai rimtų pasiekmių, apie ką ir kalbėjo pranešėjai. Tos pasiekmes patiria civiliai gyventojai ir humanitariniai partneriai, kuriems mes teikiame humanitarinę pagalbą, taip pat ir vairių tarp jų įvairių konfliktų aukos. Taptundės teis, humanitarnės teisės normų laikymasis yra prioritetas komisijai ir tai atsispindi komunikate, kurį komisija patvirtino rugsėjo antrą dieną. Komisija patvirtintavo savo poziciją rengiantis um, tarptautiniai konferencijai Stambule gegužės 22 dieną. E, šis renginys bus aukšto lygio susitikimas e, humanitarinės teisės klausimais ir komisija pabrėžė, kad jos nuomonė vienas iš šio aukšto lygio susitikimo rezultatų turėtų būti paraginti visus e, veikėjus laikytis tarptautinės humanitarinės teisės. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Bankimun vasario 9 dieną paskelbė savo ataskaitą, kuri taps pagrindu šios diskusijoms aukšto, aukšto lygio susitikime. Ir informuosiu narius, kad labai svarbi šios ataskaitos dalis yra skirta traptautiniai humanitariniai teisiai. Taip pat ataskaita turi priedą, kur yra kalbama apie humanitarinės teisės darbo tvarkę ir bankimun ragina tarptautinė bendruomenė laikytis šių normų. Ir šioje humanitarinėje darbo tvarkėje yra skyrius, kuris skirtas um, humanitarinės teisės uh, normų laikymui. Ten visi raginami laikytis uh, šios teisės. Tai yra labai detaliai išdėstyta ir pateiktos konkrečios rekomendacijos. Baigdama galiu pasakyti, kad Europos komisija visiškai sutinka su tuo, kas sakė šio komiteto nariai ir visi svečiai, kad tarptautinė humanitarinė teisė ir jos e, nesilaikimas ar pažeidimai yra vienas didžiausių sunkumų, didžiausių problemų, su kuria susiduria tarptautinė bendruomenė. Ir nors e, MSF atstovai sakė, kad jau yra per vėlų bet galbūt tame pirmajame, kada nors renktame aukšto lygio susitikime skirtam humanitariniai teisiai bus padaryta pažanga šioje srityje. Ačiū. Ačiū. Dabar e, suteiksiu žodį ponui Kristian Berman išorės veiksmų tarnybos atstovui, atsakingam už žmogaus teisės. Ačiū pirmininkė. Išorės veiksmų tarnybos vardu galiu pasakyti, kad mes dirbame labai daug šioje srityje ir ši diskusija padeda išryškinti, kur turėtų būti sudėti akcentai tame darbe ir koks turi būti ES vaidmuo. MSF kolegos minėjo konkrečius pavyzdžius. Keturios ligoninės Sirijoje buvo sunaikintos žuvo mažiausiai septyni žmonės. Ligoninės Sirijoje veikia itin sunkiomis sąlygomis ir tai mums primena, kodėl tarptautinė humanitarinė teisė yra svarbi ir kodėl ES turi akcentuoti šią svarbą. Taip pat e, noriu pabrėžti, kaip svarbu, koks svarbus MSF ir kitų nevyriausybinių organizacijų darbas Kunduzo incidentas buvo paminėtas, tikrai baisus įvykis ir mums kelia didžiulį nerimą tai, kad didėja išpolių prieš humanitarinius darbuotojus ir Sirijoje, ir Jemene, ir Afganistane. Ten pastaraisiais mėnesiais bombarduota keletas ligoninių. Aišku, kad būtina saugoti humanitarinius darbuotojus, būtina laikytis humanitarinių principų. Tai yra būtina, kad būtų sumažinta rizika ir užtikrinta humanitarinių darbuotojų apsauga. Visose pasisakymuose šiandien nuskambėjo viena tema mm, - tai, kad mm, ginkluoti konfliktai kelia baises humanitarinės pasiekmes. Daugėja žmonių, kurie priversti palikti savo gyvenimo, gyvenamą vietą ir skaičius persikeliančių yra didesnis bet kada nuo antro, pasaulio, nuo antro pasaulinio karo. Negirdėjau anksčiau tokio palyginimo, kad jeigu visi tie žmonės būtų suburti į vieną valstybę, tai ten gyventų 10 procentų pasaulio gyventojų. Uh, Iš tikrųjų baisus skaičiai civilių gyventojų apsauga konfliktų zonose yra labai didžiulis susirūpinimą kelintis klausimas. Ir labai dažnai matome, kad kyla rizika, kad tie civiliai žmonės bus tiesiog pamiršti, tarp jų vaikai ir moteris. Ir tai akcentavo Save the Children atstovai. Aš išgirdau, kad jūsų pozicija labai E, tvirta dėl tarptautinės humanitarinės teisės ir Ženevos konvencijų. Pagal šias e, konvencijas skatinama gerbti tarptautinę humanitarinę teisę ir ginti pagrindinius e, humanitarinius principus. ES ir valstybės narės, kurių vardu taip pat galiu pasakyti, skatina tarptautinės humanitarinės teisės ir jos principų laikymosi, ypač įgyvendinant ES gairias šioje srityje. Jos yra labai svarbi priemonė, siekiant užtikrinti, kad trečios šalis ir ne vyriausybiniai atstovai laikytųsi tarptautinės humanitarnės teisės ir šiame kontekste mes Taip suprantame, kad ir šis komitetas yra, šis komitetas e, ketina pakviesti kojur darbo grupės taryboje pirmininką, tai darbo grupė, kuri yra atsakinga už šių gairių įgyvendinimo priežiūrą. Ir mes tikrai sveikiname tokį dialogą tarp šio komiteto ir kojur atstovų bei komisijos. Dabar dėl 32-osios Raudonojo kryžio ir Raudonojo pusmenulio konferencijos įvyko praeitų metų gruodžio mėnesį ir jos metu buvo paskelbta nemažai svarbių įsipareigojimų. Tarp jų siekiama stiprinti atitikti ir laikymasi tarptautinės humanitarinės teisės Taip pat siekiame apsaugoti tuos asmenys, e, kurie yra netekę laisvės, taip pat skatinti ir skleisti tarptautinės humanitarnės teisės principus, užtikrinti apsaugą medicinos misijoms, konfliktų zonose ir panašiai kad būtų laikomasi taptautinės humanitarnės teisės, būtinas tarptautinis aukšto lygio dialogas ir bendradarbiavimas. Ir ES visokiojopai remia tokią iniciatyvą, kuria siekiama įsteigti tarptautinį forumą, kuriame būtų um, kalbama apie tarptautinės humanitarinės teisės normų laikymasi. Tokios iniciatyvos rodo, kad dabartiniai teisės laikymosi mechanizmai nėra pakankami ir veikia netinkamai. Ir dėja turime konstatuoti, kad um, pirmininkė pertraukė. Prašom trumpiau. Ženevos konferencijoje nebuvo priimtas sprendimas e, dėl tarptautinės humanitarinės teisės mechanizmo, bet ES toliau remia šį procesą. Buvo paminėtas gegužės mėnesį vyksiantis aukšto lygio humanitarinis susitikimas. Tai dar viena galimybė tarptautiniai bendruomeniai parodyti savo pasiryžimą laikytis tarptautinės humanitarinės teisės e, ir imtis veiksmų šioje srityje. Ačiū, dabar suteiksiu žodį mūsų ekspertams dar kartą ir pradėkime nuo MSF, prašom. Tikrai neprašom ilgai kalbėti, bet jeigu norite dar pasakyti, sureaguoti į pastabas, prašom. I, I, I don't have much to add. I, I just, I guess, that addressing the members of parliament in, in the relation. Aš dabar kreipiuosi į parlamento narius ir noriu paminėti jų uh, santykius su vyriausybėmis. Na, buvo minėti įsipareigojimai padėti įgyvendinti tarptautinę humanitarinę teisę. Jūs e, turite e, ryšių, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, ties prans, santykiai su Saudo Arabija yra svarbus ir labai svarbu, kad e, būtų perdodama atitinkama žinia toms šalims, kurios uh, ne iki galo supranta, kas yra tarptautinė humanitarinė teisė ir kaip jos turėtų elgtis. Ačiū. Naudotamas į progą, trum, pateiksiu pastabą dėl Jemeno. Kiek suprantu, parlamente kitą savaitę vyks apie tai diskusija. Organizacija Gelbėkim vaikus E, labai susirūpinusi dėl sprogmenų naudojimo e, apgyvendintose vietovėse Jemene, gyvenamosiuose rajonuose Jemene. Ir mūsų supratimu nuo išpolių Jemene labai smarkiai nukenčia vaikai. Norėtume paraginti Europos parlamento narius reikšti, pareikšti griežtą poziciją kitą savaitę balsuojant, jeigu bus e, tvirtinama uh, rezoliuciją dėl Jemeno skubos tvarka. Ačiū. Tarptautinio kryžiaus organizacija. Ačiū. Labai trumpai pasakysiu du dalykus. Visų pirma, norėčiau paminėti, kad ES yra ta vieta, kurioje šioje srityje daroma daug daugiau nei kur nors kitur pasaulyje. Nors aš ir kalbėjau apie daug problemų, vis dėlto reikėtų paminėti, kad yra ir daug teigiamų dalykų E, ypač čia veikia Europos išorės veiksmų tarnyba. E, taip pat vyksta daug diskusijų ir čia parlamente. Svarbu visą tai pabrėžti. Bet žinoma, mes galime dirbti dar geriau. Yra galimybių dirbti geriau ir mes tikrai esame įsipareigoję tai daryti ir tikrai esame pasirengę su Europos ES organizacijomis e, svarstyti, ką daryti toliau. E, paprastai, kai kokia nors e, valstybė padaro kokią nors klaidą, tai iš karto puolama tai komentuoti spaudoje, žiniasklaidoje tai yra gerai, bet aš manau, kad bičiuliai turi konsultuoti savo bičiulius. Jeigu yra padaroma klaida, reikėtų konsultuoti, kaip tas klaidas taisyti. Manau, kad būtų galima sudaryti alijansus, taip pat reikėtų galvoti apie tarp vyriausybinius santykius. Ir jeigu kažkuri valstybė nusipelno kritikos, tai reikėtų ją ir kritikuoti. Ačiū. Na, nors kartą mums liko šiek tiek laiko, todėl norėčiau MSF pati pateikti klausimą. Ar jūsų nuomonė padaugėjo išpolių, ar tiesiog yra sutapimas, kad vis dažniau rengiami išpoliai prieš gydytojų besienų ligoninės. Ar tiesiog čia toks atsitiktinis padidėjimas, ar pasikeitė vyriausybių ir tam tikrų grupuočių strategija. Ir dėl to ligoninės tapo taikiniais. Na, aš manau, kad kai kas pasikeitė. Na, nenorėčiau sakyti, kad išpoliai prieš ligoninės yra karinės strategijos dalis, nors kartais atrodo, kad taip ir yra, bet apskritai karas siaučia neribotai, yra naudojami vairūs ginklai ir ginklų naudojimas tankiai apgyvendintose laiko vietovėse kaip tik e, ir lemia incidentus ir nukenčia dėl to ligoninės. Iš tikrųjų, tai, kas vyksta Sirijoje, mums yra labai neįprastas dalykas. Na, gerai. Diskutuosime apie Jemeną ir renksime rezoliuciją dėl Saudo Arabijos artimiausioje ateityje ir galbūt ten paminėsime šios aspektus. Pone Lochbiller, kadangi liko šiek tiek laiko, norėčiau pateikti klausimą Tarptautinio Raudonojo kryžiaus organizacijai. Jūs minėjote, kad per susitikimą gruodžio mėnesį nebuvo sutarta dėl įgyvendinimo mechanizmo. Gal galėtumėte mus paaiškinti, kodėl taip įvyko? Ir dar kreipiuosi į pirmininkę ir į sekretoriatą. Neišgirdau Europos išorės veiksmų tarnybos atsakymų į mano klausimus. Galbūt. Ko Jurga, gal mūsų pakomitėtis galėtų oficialiai kreiptis į povyko Jur, kad būtų atsakyta į mano klausimus. Na, ko Jur priemė kvietimą ir ketina atvykti į mūsų posėdį. Manau, kad vertėtų nusiųsti laišką ir kaip galima greičiau pasikviesti jų atstovus. Taip pat manau, kad reikėtų pateikti ir klausimą žodžiu. Reikėtų pagalvoti apie jo formuluotės. Šio pakomitečio vardu turėtume pakalbėti apie dabartinę situaciją, pateikti pavyzdžių, pakalbėti apie e, tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus. Taip, iš tikrųjų labai aktualus klausimas. Jūs minėjote Jemeną ir vyksiantį balsavimą. E, daug apie tai vyksta diskusijų ir man atrodo, kad tos diskusijos yra klaidingos. Gruodžio mėnesį mes rengėme diskusiją apie Jemeną, ketinome balsuoti, bet nebalsavome todėl, kad e, Europos parlamento delegacija ketino vykti į Saudo Arabiją ir mes nusprendėme, kad e, būtų pravartu iš anksto E, pasikalbėti su kolegomis Saudo Arabijoje ir po to balsuoti. Bet iš tikrųjų dabar tikrai balsavimas vyks po savaitės, naujų diskusijų nebus, dėl rezoliucijos yra sutarta. Ir dėja šiek tiek pasklido iškraipyta informacija, dabar yra kilę nemažai nesusipratimų viešoje erdvėje ir man tai sunku paaiškinti. Gracias por la aclaración. Ačiū už šį patikslinimą ponui Havitui. Kągi, baigiame diskusijas. Ačiū visiems, dėkoju ekspertams už tai, kad jie atvyko. Kaip sakė ponas Gerero, ačiū Jums už Jūsų atliekamą sunkų darbą. Kitas mūsų posėdis vyks kovo trečią dieną.